E, gerbiama komisarė Cecilija. Pradėsime šiandienos sesiją. Pirmasis klausimas yra klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, kuris buvo skiriamas, e, skirtas komisijai. Tai būtent dėl diskriminacijos dėl kastos. Tai yra vystimosi komiteto pateiktas klausimas komisijai. Taigi, matau, kad ponė Eva Žoly šio klausimo autori jau dalyvauja mūsų posėdėje ir jai suteikėme penkias minutės pasisakyti. Eva, prašom žodis jums. Pone pirmininkė, gerbiama vyriausiai galiotinė, mėly kolegos, aparteidas tai toks terminas, kuris